E, trumpam nutrauksime posėdį tam, kad galėtume pasitikti jo didenybę Niderlandų karalių. Taigi kelioms akimirkoms posėdis sustabdomas.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 Jūsų didenybė Europos parlamento didelė garbė yra, kad e, šiandien atvykote pas mus, pratesant e, nusistovėjusias tradicijas, pirmininkaujančios šalies valstybės vadovai dažniausiai kreipiasi į Europos parlamento. Dėkoju jūsų dienybę, kad jūs pratesėte šią tradiciją. Jūs nesate pirmasis Niderlandų valstybės vadovas, kuris kalba Europos parlamente, tačiau jūs esate pirmasis Niderlandų karalius, kuris sako kalba Europos parlamente, nes mes prisimename ankstesnės Niderlandų pirmininkavimo akimirkas ir karalienės Beatriks, jūsų motinos kalbas Europos parlamente ir labai džiaugiamės, kad jūs ir toliau laikotės šios tradicijos, nes Europos parlamentas ir pirmininkaujantis Niderlandai bendradarbiauja labai glaudžiai, pakankamai sudėtingo ES laikotarpiu, todėl dėkojame jūsų didenybę, kad e, šiuo pakankamai sudėtingu metu pas mus atvykote ir nekantri laukiame jūsų kalbos, jūsų didenybės, suteikiu jums žodį. Meneer de voorzitter. Pana pirmininkė, Europos parlamento nariai. Man tai yra ypatinga patirtis šiandien būti jūsų tarpe pirmininkaujant ES tarybai Niderlandams. Jūs atstovaujate ES lygmenių Europos piliečiams, atstovaujate jų lūkesčiams, pageidavimams, tačiau norams, tačiau taip pat ir jų idealams, viltims e, ir tam tikroms baimėms, nusivylimams ir pykčiams. Tai yra, stovaujate visam tam, kas yra svarbu ES piliečiams. Jums tenka labai svarbus, sudėtingas vaidmuo, ypač dabar, kai Europoje pučia pakankamai atšiaurus vėjai, nes dabar e, grėsmė iškilo daugeliu mums, europiečiams, svarbių vertybių. Prieš du mėnesius e, šis miestas e, tapo ekstremistinio išpolio auka. Išpolio, kurio metu žuvo 32 įvairioms tautybėms priklausantys žmonės. Taigi šiandien mes prisimename jų artimuosius, juos užjaučiame ir bandome tęsti aukų pradėtus darbus. Briuselis tai yra vieta, Europos centras smarkiai nukentėjo, taip pat kaip ir Paryžius praėjusiais metais ir taip pat kaip ir daugelis kitų aplinkinių šalių, galiu paminėti tokius miestus kaip Ankara, Alepo, Beirutas, Bagdadas, Susas, Laoras. smurtas ir e, priespauda įvairiose Europos regionuose tapo grėsme žmonėms, tapo grėsme mūsų e, visuomeniai ir nemažai žmonių yra priversti bėgti iš e, savo tėvynių ir labai daug šalių dabar priima didžiuosius pabėgėlius rautus, tai yra Libanas, Jordanija, Turkija, kai kurios Afrikos šalis, bet ir kai kurios ES šalis jaučia pabėgėlių krizės poveikį, kai kurios labiau už, vienos labiau už kitas. Tai socialinė įtampa valstybių narių viduje šiuo metu e, patiria tam tikrą išbandymą, nes žmonėms reikia turėti vietą, kurioje jaustųsi saugus kaip namie. Vokiečių filosofas Safranskis yra rašęs, kad mes galime uh, bendrauti visame pasaulyje, keliauti, tačiau mes negalime gyventi visame pasaulyje. Gyventi mes galime tik tai čia arba ten. Tai yra labai svarbu, kad žmonės turėtų savo namų pojūtį. Ir daugeliu europiečių e, namais yra jų gimtoji šalis, kurią dėja su tam tikromis tradicijomis, istorija, papročiais. Tas pasakytina apie 17 milijonų Niderlandų karalystės gyventojų. Niderlandų piliečiai myli savo šalį, tačiau taip pat e, pripažįsta ir Erasmo, e, Rotterdamiečio, e, Hugo Spinozos, Rembranto Van Gogo, Kornelis e, Lėlį ir Johano Kroifo palikimą. Taigi mes niekuomet nepamiršime to, už ką esame dėkingi Europos civilizacijai ir kitoms kultūroms ir tautoms, su kuriamis mes gyvename kartu. Kaip priminti, kad būtent graikai padėjo mūsų demokratinės sistemos pamatus, italams esame dėkingi už renesansą, už e, kultūros ir mokslo atsinaujinimo procesus. Ten prancūzų emigrantas Platanas 16 amžiaus pabaigoje išleido pirmasis knygas olandų kalba, taigi vokiečių, prancūzų filosofai Leibnisas ir Volteras e, pradėjo apšvietos procesą ir taip pat mūsų sąjungininkai iš Junktinės karalystės ir e, Lenkijos e, išlaisvino Niderlandus 44-45 metais. Taigi, e, pradėdami, kuo labiau gilinamės, tuo aiškiau matome, kad e, mūsų tautos ir šalis yra glaudžiai tarpusavyje e, susiję, susiję ypač jų kultūra, tačiau, mm, aišku, teritorija lieka atskirai. Mano motina du kartus kalbėjo Europos parlamente 1984 ir 2004. Ji priminė tuos didžiulius lūkesčius, kurios sieja 70-metyje daugelis jaunų žmonių su e, Europa. Tai, kas prasidėjo kaip anglės ir plieno bendryje, po to e, išsivystė į e, judėjimą, kuris panaikino Europą skiriančias sienas, kuri, už, kuris užtikrino uh, ir tai, kai sutikė mums naujos energijos. Taip jis sakė, aš gimiau 67 metais ir mano e, kartos pasaulyje žiūra suformavo 1989 metai, kuomet krito rytų ir vakarų Europą skiriančios e, sienos. Šaltojo karo pradžia reiškia naujos, pabaiga reiškia naujos eros pradžią, atsirado galimybė naujiems ryšiams ir kontaktams. Tapo aišku, kad Europos šalis turi prisimti bendrą atsakomybę. Po to greitų laikų supratome dar ir kai ką daugiau. Europos pozicijos pasaulyje e, pasikeitė per kelias kartas Europa jau nebeuždavinėjo svarbiausių tono pasaulyje nei ekonomiškai, nei politiškai, nei e, kultūros srityje. Mūsų vertybės nebuvo savame suprantamos visur ir e, jos patirdavo e, spaudimą. Taigi, būtent dėl to, siekiant tas vertybės išsaugoti, labai svarbu ir toliau išlaikyti mūsų bendradarbiavimą, siekiant e, užtikrinti mūsų ateitį. Taigi dabar dažnai yra užduodamas klausimas, už kokią Europą mes pasisakome ir kuo dar galime uh, didžiuotis. <clears throat> Dažniausiai yra kreipimas dėmesys į problemas, trūkumus, lūkesčius, tačiau <clears throat> tie rūpešiai turi būti vertinami ir atitinkama kontekste, matant ir tai, kas buvo pasiekta bendradarbiaujant valstybėms Europoje. Niekas taip greitai nepraeina kaip taika. Ir Šumano planą įgyvendinus Ši problema buvo e, išspręsta Europoje ilgam laikui ir e, Europos Sąjungoje buvo užtikrinta galių pusiausvyrą ir teisinės valstybės principas. Aš priklausau pirmai kartai, kuri galėjo laikyti save laimingą gyvendama taikoje. Europos integracijos pasirinkimas reiškia ir įsipareigojimą gyventi laisvoje bendroje teisinėje sistemoje. 500 milijonų europiečių dabar gyvena Europoje, kuri vadovaujasi bendromis vertybėmis. Ta situacija <clears throat> taip pat sąlygoja ir pakankamai aršias diskusijas sukelia nemažai emocijų, kurios kyla ir Europos parlamente bandant pristatyti įvairius konkrečius planus, įstatymų projektus, yra aršiai diskutuojama, nuomonės skiriasi. Kartais tai yra laikoma Europos silpnumo įrodymu, tačiau aš manau, kad tai būtų galima laikyti ir Europos tvirtybės įrodymų, nes e, kritiškas vertinimas, laisvas, laisvė reikšti savo nuomonę, e, debatai, demokratinė kontrolė ir atvirumas yra mūsų sudėdamoji dalis. Tai kodėl tai yra labai e, svarbu? E, atsakymą šį klausimą mes girdime kiekvieną dieną. Tam, kad galėtume išspręsti rimtas problemas, turime glaudžiau tinkamiau bendradarbiauti. Pavyzdžiui, e, tvarkydamėsi su uh, pabėgėlių srautais, kovodami su prekyba žmonėmis, terorizmu, nusikalstamumu, pagerintami savo energetinę situaciją, kovodami su klimato kaita, kurdami naujų darbo vietų. Kurdami naujas darbo vietas, šiuo metu 20 milijonams ES bedarbių visas e, šias problemas tręsdami mes turime bendradarbiauti. Erasmus Rotterdamės prieš 500 metų parašė Nieko nėra paprasčiau, kaip įveikti tuos, kurie yra susiskaldę. Europa yra vieninga savo įvairovėje, todėl kiekvienos šalies indėlis yra labai svarbus. Šis Europos plokštė tikrai e, nebūtų visapusiška, jeigu joje nebūtų atitinkamų gėlių iš Ispanijos, Prancūzijos, Graikijos, Danijos, e, Vokietijos, e, Austrijos, e, Kroatijos, Niderlandų ir Vengrijos ir savai suprantama angliškų rožių taip pat toje plokštėje negali trūkti. Taigi europiečiai pasaulyje vertinami už tai, kad sugeba į save pažvelgti taip pat kritiškai ir taip pat Mes puikiai suvokiame, kad mūsų bendrabiavimui nėra alternatyvų tiek sprendžiant bankų krizę, tiek sprendžiant dabartinės humanitarnės krizės ir e, su pabėgėliais iš Sirijos ir kitų konfliktų regionų susijusias problemas. Bendradarbiavimas tarp ES ir valstybių narių ir, pavyzdžiui, tarp jūsų parlamento ir nacionalinių parlamentų, sprendžiant naujus iššūkius ir problemas, kurias mes matome savo E, veiksmų horizonte šiuo metu yra svarbesnis negu bet kada. Kartu mes turime kelti ir pakankamai aiškius reikalavimus Europos funkcionavimo sistemai. Tas pasakytina ypač apie mūsų ekonomikos skatinimą, nes jaunimas yra mūsų ateities kapitalas. Mes turime užtikrinti jiems deramą ateitį. Mes turime pasinaudoti atsiveriančiomis bendrosios rinkos galimybėmis, kurios yra vertinamos 1250 milijardų eurų. E, nes e, <clears throat> praėjus 60 metų po bendrosios rinkos, nuo bendrosios rinkos kūrimo pradžios mes turime pasinaudoti šiuo potencialu jaunimo teisė studijuoti, dirbti, plėtoti verslą kitose šalise yra puikiai fantastinė galimybė. Tačiau mes taip pat neturime pamiršti ir tų, kurie lieka e, namuose, nes e, <clears throat> jie patiria mm, arba turi ne tiek daug naujų galimybių, kiek e, privalo ir yra verčiami labiau konkuruoti su kaimynais. Taigi Kai kuriems e, Europa šiuo metu leidžia išskleisti, iš, išskleisti sparnus, o e, kitus priverčia juos e, suskleisti. Ilgą laiką buvo bandoma išlaikyti idealų ES įspūdį, bandant e, e, propaguoti ir pasisakyti už ES plėtrą, tačiau būtina nepamiršti ir tų tiltų, kurios, e, kurie jungtų mūsų su paprastais Europos e, žmonėmis. Taigi Europos parlamentas ir kitos ES institucijos turi e, aiškiai suvokti, kur yra jų veiklos skir... trūkumai, nes pagnės taisyklės yra kuriamis turime šiuo metu vadovautis, kad e, taisyklių ir statymų būtų nedaugiau ir kad jie būtų kuo veiksmingesni. Ir būtent pagal tai bus matuojama ES e, veiklos e, veiksmingumas ir žmonės nesibaimins, kad praras savo kultūrinę tapatybę. Mūsų piliečiai galės tapti Europos piliečiais tik tai tuomet, kai jausis savo šalyje, savo mieste ir savo kaime kaip savo namuose. Europa prasideda prie kiekvieno namų ūkio virtuvės stalo. Ir išdidus europietis gali kartu būti ir išdidus savimi besididžiuojantis suomis, prancūzas, lenkas, portugalas, britas, bulgaras, graikas, vokietis ir olandas. Europos Sąjunga neturi tapti ir negali tapti tik tai elito projektu. Visi Europos piliečiai turi jaustis Europos Sąjungoje kaip namie, nes Europos Sąjunga priklauso mums visiems, tiek universiteto profesoriui, tiek sunkvežimio vairuotojui, tiek smulkiam verslininkui, tiek bedarbiui, tiek pensininkui, tiek žmogui, kuris nebaigia vidurinės mokyklos. Kiekvienais metais kas trečias europietis apsilanko svečiosiose šalise, tačiau du trešdaliai į svečias šalis nevyksta. Taigi visiems šiems e, piliečiams Europos Sąjunga turi taip pat būti patraukli. Tiesiogiai išrinkta Europos Sąjungos institucija, jūs šioje srityje turite prisijimti ypatingą atsakomybę tiek savo rinkėjų atžvilgių, tiek ir atžvilgių daugeliu tų kurie e, savo nuomonę apie ES dažnai išreiškia ir per nacionalinius rinkimus. Rinkimų ir referendumų, taip pat ir mano šalyje rezultatai gali tik tai dar labiau sukomplikuoti ES vykstančius procesus. Tačiau sėkmingos Europos istoriją mes turėsime tik tada, kuomet e, tiek tie, kurie yra išrenkami, tiek tie, kurie juos renka, įsiklausys į vien, vieni į kitų pageidamus. Jau 60 metų mes statome tą tiltą, kuris veda mus į ES ateitį. Iš pradžių tas tiltas buvo mažas, tačiau uh, metams bėgant jo konstrukcija, jo pamatas vis e, stiprėdavo ir ambicijos tapdavo didesnės. Dabar tik tai nuo mūsų priklausys pastangų, ar mes šią tilto konstrukciją sugebėsime išlaikyti ir toliau tokia patvare, kaip ir anksčiau. Ir išlaikyti kartu e, Europos įvairovę, nes e, nepaisant didelių skirtumų, kuriuos mes patiriame šiuo metu Europoje, tikrai e, Europoje yra daug daugiau dalykų, kurie mus jungia. Taigi iš visos širdies linkiu Jums sėkmės Jūsų svarbiame darbe.